pakeista toliau. E, ponas Eduard Raul Rinvik e, pateikė savo atsistatydinimą ir pagal ketvirto straipsnio pirmą e, punktą dabar mes patvirtiname, kad jo vieta yra laisva.